Hey, colleagues. Kolegos. Turime tęsti balsavimą. pranešimas dėl reglamento nustatančio bendras kompensavimo ir pagalbos keliaiviams taisyklės atsisakymo vežti ir skrydžio šaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju. E, reglamentas žinomas numeriu 261. Ar pasiruošę? Gerai, 180 pakeitimas. Kas už? prieš susilaiko atmestas 159 už prieš susilaiko patvirtintas 20 kas už prieš susilaiko atmestas patikrinti gerai visi balsavote, balsavimas baigiamas. Jo įsidė kortelę. Patvirtinta, kaip ten bebūtų, 25 prieš 11, 181 ir 22 identiški. Kas už, kas prieš, susilaiko atmestas. 23 Simko, kas už, prieš, susilaiko. Patikrinsime, kad būtų aiškiau, kokie čia skaičiai balsavusių yra už ir prieš. Imko 23 balsuojame, ar visi balsavote, balsuoti baigiame. Patvirtinta. 24 Imko, kas už, prieš, susilaiko atmestas. 182 už, prieš, susilaiko, patikrinkime dėl 182, balsuojame. Ar visi balsavote? Baigėme balsuoti. Atmestas. 21. Kas už? prieš susilaiko patvirtintas. 183 rimko 25 kas už prieš susilaiko patvirtintas. Toliau du atkrenta 23 kas už prieš susilaiko patvirtintas. Pirmasis kompromisas kas už prieš susilaiko patvirtintas. Antras kompromisas. Kas už? Prieš susilaiko patvirtintas. Man nepatinka oro linijų požiūris į ypatingas aplinkybės. Tai tiesa. 199. Kas už? Prieš. Susilaiko atmestas. Trečiasis kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaiko patvirtintas. 206. Kas už? Prieš susilaiko, reikia patikrinti 206 balsuojame. Has everybody voted? Ar visi balsavote, baigiame balsuoti. Atmestas. 207. Kas už? Prieš susilaiko atmestas. 209. Kas už? Prieš susilaiko atmestas Man atrodo, kad atmestas, bet patikrinsime. Balsuojame. Atrodo, visi balsavote. Balsavimas baigiamas. Atmestas. 208. Kas už? Prieš susilaiko atmestas. 210 ir 211. Kas už? Prieš susilaiko atmestas Patvirtintas. 213. Kas už? Prieš susilaiko. Patikrinkime balsavimą dėl 213. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Į sveikatą, ponė Hertogai. Balsavimas baigiamas. Patvirtintas. Ketvirtas kompromisas. Kas už? Prieš susilaiko patvirtintas. 219. Už prieš susilaiko atmestas. 26 ir 221. Kas už? Prieš susilaiko patvirtintas. 222 už, prieš, susilaiko atmestas. 223 už, prieš, susilaiko, patikrinkime 223, balsuojame. Ar visi balsavote, balsavimas baigiamas, atmestas. 27 ir 29 identiški pakeitimai. Kas už? Prieš susilaiko patvirtintas. Toliau 228. Kas už? Prieš susilaiko atmestas. 230 už, prieš, susilaiko atmestas. 231 už, prieš, susilaiko atmestas. 232 už, prieš, susilaiko, patikrinkime 232, balsuojame, man atrodo, kad patvirtintas. Jau rankos pavargo, nekilnojate rankų. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Patvirtintas. 233. Kelkite rankas. Kas už? Socialistai. Kas už? Kas prieš? Susilaiko patikrinsime. Ar visi balsavote? Tavo ir pono Frygo vienintelis buvo rankos. Balsavimas baigtas. Atmesta. 31 simko. Kas už? Prieš. Susilaiko atmestas. 28. Kas už? Prieš susilaiko patvirtintas. 30 už, prieš, susilaiko atmestas. 2, 3, 4, kas už, prieš, susilaiko, patikriname 2, 3, 4, balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Patvirtintas. 29. Kas už? Atsiprašau, šis atkrenta. Toliau reglamento taikymos rytis. Penktas kompromisas. Kas už? Kas už? Kas prieš susilaiko patvirtintas. 239 už prieš susilaiko. Tikriname 239, balsuojame. Ar visi pabalsavote? Balsavimas baigiamas. atmestas. Ateikite čia prie sparos, atsisėskite. Tas balsavimas jau praėjo. Dabar 31 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko patvirtinta. Atkrenta, atkrenta 241. Dvi dalis. Pirmoji dalis. Kas už? Prieš. Susilaiko. Reikia patikrinti. Pirmąją dalį balsuojame. Ar visi balsavote? Lygiosios reiškia atmestas. Ar antro, dėl antros balsės reikia balsuoti? Ne. 242. Kas už? Prieš susilaiko patvirtinta. 31 ir 243 identiški. Kas už? Prieš. Susilaiko patvirtintas. 244 atkrenta, 245, 33 ir 304 atkrenta. 246 kas už? Prieš. Susilaiko atmestas. 247 kas už? Prieš susilaiko atmestas. 248 kas už, prieš susilaiko atmestą. 249 kas už, prieš susilaiko atmestas. Šeštas kompromisas, kas už, prieš susilaiko patvirtintas. 260 Kas už? Prieš susilaiko patikrinkime 260. Balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmestas. 34. Pranešėjo pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. Čia atkrenta keli 261. Kas už? Prieš susilaiko atmestas. 262 ir 263 identiški. Kas už? Prieš susilaiko atmesti. Imko 37. Kas už? prieš susilaiko, patikrinkime, pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmestas. 266. Kas už? Prieš. Susilaiko. Patikrinsime, man atrodo, kad patvirtintas, bet balsuojame, ar visi balsavo. Balsavimas baigtas. Atmestas. 267 už. Prieš. Tikriname 267. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas vėl lygiosios ir reiškia atmestas. 35 žodinis pakeitimas, ar kas nors prieštarauja žodiniam pakeitimui, jeigu ne, 35 su žodiniu pakeitimu, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 269, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas Tikriname 269. Balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Patvirtintas. 36 už. Prieš susilaiko patvirtintas. Imko 38 už prieš susilaiko atmestas. 270 už prieš susilaiko atmestas. 37 už prieš susilaiko patvirtintas. 7 kompromisas už prieš susilaiko patvirtintas. Aštuntas kompromisas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 40 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 288 atkrenta, 41 atsimtas, 287 kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. Devintas kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas. Imko 42 už prieš susilaiko atmestas. 292 kas už prieš susilaiko atmestas. 43 už prieš susilaiko patvirtintas. 293 kalbinis pakeitimas, imko 43, kas už, prieš susilaiko atmestas. 294 už, prieš susilaiko atmestas. 295, kas už, prieš susilaiko, tikriname, 295 balsuojame. Ar visi balsavote? Baigiame. Lygiosios, taigi atmestas. 44 už, prieš, susilaiko patvirtintas. 5, 297, 298, 296, 299, krenta 45 ir 44 simko identiškai kas už, prieš susilaiko patvirtintas. 300 atkrenta, 46 už, prieš susilaiko patvirtintas. 301 už, prieš susilaiko atmestas. Dešimtas kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas. Trys, trys, vienas. Dar visi čia. Trys, trys, vienas. Kas už, prieš, susilaiko atmestas. Trys, trys, du, kas už, prieš, susilaiko atmestas. Trys, trys, trys, už, prieš, susilaiko atmestas. Imko 49 už prieš susitinkriname Imko 49. Ar, vis... Ar jau visi balsavote? Balsavimas baigtas. E, lygų, taigi at, e, atmestas 334, kas už, prieš, susilaikė atmestas. 335 už prieš susilaikė atmestas. 11 kompromisas, kas už prieš susilaikė priimtas. Dvyliktasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 352. Kas už? Prieš. Nusilaikė. Atmestas. 13. Kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Primtas. 54. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmestas. 361. Kas už? Prieš? Susilaikė. Reikia pasitikrinti dėl 361. Prašau balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmestas. 53. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmestas vis tik reikia pasitikrinti, nes niekas nebebalsuoja. 53. Balsuokite. Penkiasdešimt trečias. Ar visi balsavote? Ar tikrai visi balsavote? Gerai, baigiame. Priimtas. Toliau 364. Kas už? Prieš susilaikė atmestas. 368. Kas už? Prieš susilaikė atmestas. 367. Kas už? Prieš reikia pasitikrinti. Ar visi balsavote? Baigiame. Atmesta. 369. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmestas. 366. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmestas. 365. Kas už? Prieš. Susilaikė priimtas. Kiti atkrenta. 372, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 373, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 374, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 55 pranešė, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 14 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. Trišimtai aštuoniasdešimt penktas. Kas už? Prieš susilaikė atmestas 61. Sim kokios už, prieš, susilaikė atmestas. 15. Kompromisas už, prieš, susilaikė priimtas. 16. Kompromisas už, prieš, susilaikė priimtas. Trys šimtai devyniasdešimt aštuntasis kas už prieš, susilaikė priimtas. 399 kas už, prieš, susilaikė priimtas. 62 ir 400 atkrenta. 63 imko papildymas kas už, prieš, susilaikė atmestas. 64. Kas už, prieš, susilaikė atmestas. 401 ir 403. Kas už, prieš, susilaikė. Reikėtų pasitikrinti. Balsuojame. 401 ir 403. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmestas. Atmesti. 17 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 410, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 411. 411, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. Šešdešimt ketvirtas už, prieš, susilaikė, atmestas. Reikia pastikrinti. Balsuojame dėl 64. Ar visi balsavote vienu išaldė per daug? Dabar gerai, baigiam balsuoti. Patvirtinta, vos vos. 412 papildymas kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 65 pranešėjo. Kadangi tuštai nuotoje nepatvirtinome, sako pirmininkas, Tuomet 65. Kas už? Prieš. Sulaikė priimtas 66. Kas už? Prieš. Susilaikė priimtas. 413. Papildymas. Kas už? Prieš. Susilaikė priimtas. 414. Už. Prieš. Susilaikė priimtas. 415. Už. Prieš susilaikė, reikia pasitikrinti dėl 415. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. 607, 67. Kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 417. Kitas. Kas už, prieš, susilaikė priimtas. 418 kas už, prieš, susilaikė, reikėtų pasitikrinti dėl 418. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimtas. 18 kompromisas kas už, prieš, susilaikė, priimtas. Keturišimtai dvidešimt septintas, keturišimtai dvidešimt aštuntas, imko šešiasdešimt aštuntas, kas už, prieš, susilaikė, priimti. 431 atkrenta 69 simko kas už, prieš, susilaikė, reikėtų pasitikrinti, nes niekas nebebalsuoja 69 simko. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimtas. 70 simko kas už prieš, susilaikė, atmestas. 70 pranešėjo, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 432 kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 19 kompromisas kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 439 toliau kas už, prieš, susilaikė, priimtas 440, kas už, prieš, susilaikė, priimtas 72, Simko kas už, prieš, susilaikė, priimtas 20 kompromisas kas už, prieš, susilaikė, priimtas 445 kas už. Maiklai, bandyk pavadovauti balsavimui. Kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 446 kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 21 kompromisas. Kolegos, 21 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 451, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 452 papildymas, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 453 papildymas, kas už, prieš, susilaikė priimtas. 447 kas už, prieš, susilaikė priimtas. 467 atkrenta, 463 kas už, prieš, susilaikė priimtas. 75 kas už, prieš prieš, susilaikė priimtas. Keturišimtai penkiasdešimt ketvirtasis papildymas, kas už, prieš, susilaikė priimtas. Septyniasdešimt šeštasis, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. pasitikrinsime, nes kairėje pusėje saidai niekas nebebalsuoja. 76 pakeitimas. Balsuojame. Klausykite, aš negaliu visko čia išskaityti. 76. jeigu pasižiūrėsi į savo sąrašą, pamatysi saidai, kad nėra minuso ties 76-uoju. Pranešėjo tai yra pakeitimas. Ar visi balsavote? Baigėme balsuoti. Patvirtinta. Imko 76 dabar. Tai čia minusas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmestas. 458 kas už, prieš, susilaikė, reikės pasitikrinti dėl 458. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas, atmestas. 459 kas už, prieš susilaikė, priimtas. 460 kas už, prieš susilaikė priimtas. 461 kas už, prieš susilaikė patvirtintas. 77 už, prieš susilaikė priimtas. Imko 77 atkrenta, 78 kas už, prieš susilaikė priimtas. 464 kas už, prieš susilaikė atmestas. 466 Kas už? Prieš. Pasitikrinsime. 466 balsuojame. Ar visi balsavote? Baigiame. Patvirtintas. 22 kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė priimtas. 23 kompromisas kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 483 papildymas kas už. 483 papildymas kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 84 kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 24 kompromisas kas už, prieš susilaikė priimta. Keturi šimtai devyniasdešimt pirmasis su ketvirtuoju žodiniu pakeitimu, ar kas nors jam prieštarauja, jeigu ne, tai tada įtraukėme į balsavimą, kas už šį pakeitimą prieš susilaikė patvirtintas. Kitas 492 papildymas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 81 simko, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 494 toliau, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 495, kas už, prieš, susilaikė priimtas. 496 kas už, prieš susilaikė priimtas. 497 kas už, prieš susilaikė atmestas. 88 pranešėjo kas už, prieš susilaikė priimtas. 500 papildymas kas už, prieš susilaikė priimtas Reikia pasitikrinti dėl 500 pakeitimo. Balsuokite. Ar jau visi balsavo? Baigiame. Atmestas. 82. Imko atkrenta. Keturišimtai devyniasdešimt devintasis. 498 atkrenta. 499 taip pat atkrenta. 89 kitas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimtas. 501 kas už? Prieš. Susilaikė. Pasitikrinsime dėl 501. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmestas. 502. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmestas. 503. Už. Prieš. Susilaikė. Atmestas. 504. Už. Prieš. Susilaikė. Atmestas. 505. Kas už? Prieš. Susilaikė. Reikia pasitikrinti dėl 505. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. 506. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Imko 83. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtintas. 469. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtintas. 90. Už. Prieš prieš, susilaikė, patvirtintas. 508 kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 509 papildymas kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 511 kas už, prieš, susilaikė, patvirtintas. Kas už, prieš susilaikė patvirtintas. 507 kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 512 už, prieš susilaikė patvirtinta. 91 už, prieš susilaikė patvirtintas. 516 papildymas kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 517 kas už, prieš susilaikė atmesta. 518 kas už, prieš susilaikė atmesta. 519 kas už, prieš susilaikė atmestas. 25 kompromisas kas už, prieš susilaikė patvirtintas. Nebe tiek daug tų puslapį ir liko. Imko papildymas. 86. Kas už, prieš, susilaikė. Pasitikrinsime dėl šito. Imko 86 papildymas. Balsuojame. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Atmesta. 524. Kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 87. Kas už, prieš, susilaiko priimta atmesta. 525 e, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 526 kas už, prieš, susilaiko, priimta. 527 kas už, prieš, susilaiko, priimta. 528 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 529 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 94 kas už, prieš, susilaiko, priimta. Penkišimtai trisdešimtas ir penkišimtai trisdešimt pirmas identiški kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 26 kompromisas kas už, prieš susilaiko priimta. 27 kompromisas. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. Five four one and five four two are identical. Those in favor? 501 ir 502 e, identiški, kas už, kas prieš susilaiko priimta. 549 kas už, prieš susilaiko priimta kiti atkrenta, imko 90, kas už, prieš, susilaiko priimta. 97, kas už, prieš, susilaiko priimta. 98, kas už, prieš, susilaiko. Patikrinsime 98, pradedame balsuoti. Hmm? Has everybody voted? Ar visi balsavote? Baigėme balsuoti. Priimta. Yeah, IMCO 92 should be voted because... Right, we got to vote IMCO 92 as well, apparently. Turime balsuoti ir dėl IMCO 92. Kas už? Prieš? Susilaiko? Atmesta. 555 kas už, prieš susilaiko priimta. 554 atkrenta. Antru. 99 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko priimta. 556 kas už, prieš, susilaiko priimta. 558 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 94 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 28 kompromisas kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Ooh, I like that compromise. <laughs> Patinka šitas kompromisas. 107 is... 107 jau konstatuojamosios dalys. Ar visi radote 107 pakeitimą? Kas už? Prieš? Susilaiko? Atmesta. 108 e, tekstas be atitinkamų žodžių, kas už, kas prieš, susilaiko primta. Dabar su tais žodžiais, kas už, kas su tais žodžiais, kas už, prieš, susilaiko priimta. Buvo 108 priimtas pakeitimas su atitinkamai žodžiai. 111. Kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 112. Kas už, prieš susilaiko. Patikrinsime 112. Balsuojame. Has everybody voted? Vote is closed. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Atmesta. Pirmasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko priimta. 113, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 115, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Antras, kas už, prieš, susilaiko priimta. Imko pirmas, atkrenta. Kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 116. Kas už, prieš, susilaiko, patikrinsime 116. Balsuojame. Everybody voted. Vote is closed. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. 114 lingvistinis pakeitimas, 117 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 119 kas už, prieš, susilaiko, ar turime patikrinti 119, balsuojame. Everybody voted. Vote is... Ar visi balsavote, baigiame balsuoti. Atmesta. 118. Kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 110. Kas už, prieš, susilaiko. Patikrinsime 120. Balsuojame. Guys, keep going, not long to go. Laikykitės, kolegos, nedaug liko. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Atmesta. 121. Kas už? Prieš susilaiko priimta. 122. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. Ketvirtas. Kas už? Prieš susilaiko priimta. 113. Kaip papildymas, kas už, kas prieš susilaiko priimta turime patikrinti 123. Balsuojame. Everybody voted. Vote is closed. Ar visi balsavote, baigėme balsuoti, atmesta. 124, kas už, neįs atkrenta. Penktas, pranešėjo pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta, imko antras, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Imko trečias, kas už, prieš, susilaiko primta. Imko ketvirtas, kas už, prieš, susilaiko primta. Šeštas, kas už, prieš, susilaiko primta. 125, kas už, prieš, susilaiko primta. Aštuntas, kas už, prieš, susilaiko priimta. Septintas žodinis pakeitimas jį pateikia pranešėjas, ar kas nors prieštarauja, jei ne, tai tuomet balsame, kas už, prieš, susilaiko priimta. Amendment 11, next. 11 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaiko priimta. Imko 9 atkrenta, 135 kas už, prieš susilaiko atmesta. 12 kas už, prieš susilaiko priimta. 136 atkrentas, 137 kaip papildymas, kas už, prieš susilaiko priimta. 13 kas už, prieš susilaiko priimta. 138 kas už, prieš susilaiko. Patikrinsime 138, balsuojame. Voted, vote is Ar visi balsavote, baigiame balsuoti? Priimta. 141 ir 142 identiški, kas už, prieš susilaiko priimta. Šimtas keturiasdešimt trečias. Kas už, prieš, susilaiko atmesta. Imko vienuoliktas. Kas už, prieš, susilaiko priimta. 145 kas už, prieš, susilaiko. Patikrinsime 145, pradedame balsuoti. Ar visi balsavote, baigėme balsuoti? Priimta. 146 kas už, prieš, susilaiko, priimta. 147 kas už, prieš, susilaiko atmesta. Penktas žodinis pakeitimas, ar yra prieštaravimų, ne, tai tuomet balsuojame, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Toliau imko 14, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 149, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 150, kas už, kas prieš susilaiko priimta. 151 e, kaip papildymas kas už, kas prieš susilaiko priimta. 152 kaip papildymas kas už, prieš susilaiko priimta. Imko 15 kas už, prieš susilaiko priimta. Imko 16 kas už, prieš susilaiko priimta. 153 kas už, prieš, susilaiko. Patikrinsime 153. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Atmesta. 154. Kas už? Prieš susilaiko. Priimta. Imko 17. Kas už? Prieš susilaiko. Atmesta. Imko 18. Kas už? prieš susilaiko atmesta. 16 kaip papildymas kas už, prieš susilaiko priimta. 155 kas už, prieš susilaiko atmesta. 157 kas už, prieš susilaiko atmesta. 158 kas už, prieš susilaiko priimta. 159 atkrenta, Ne, atsiprašau, tai yra kaip papildymas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 17 atkrenta. 160 kas už, prieš, susilaiko atmesta. 161 kompromiso dalis. 162 kaip papildymas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 163 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 164 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 165 kas už, prieš, susilaiko, priimta. 166 ir 167 identiški, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 168 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 169 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 19 kas už, prieš, susilaiko, priimta. Imko 19 kaip papildymas kas už, prieš, susilaiko, priimta. 170 kas už, prieš susilaiko atmesta. 171 kas už, prieš susilaiko atmesta. Imko 20 kas už, prieš susilaiko atmesta. 172 kas už, prieš susilaiko atmesta. Imko 21 kas už, prieš susilaiko atmesta. 173, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 174, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 175, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 176, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 177, kas už, prieš susilaiko. Patikrinsime 177, balsuojame. Thank you. Dėkoju, ar visi balsavote. Baigiame balsuoti. Priimta. 178 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Galutinis balsavimas, pradedame balsuoti. Everybody... Ar visi balsavote? Baigėme balsuoti. 37 už, 3 prieš, vienas susilaikęs. Priimta dabar teisėkuros rezoliucija. Balsuojame dėl jos. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. 37 už, 3 prieš, nėra susilaikiusių, patvirtinta, taigi sveikinu poną Bach. So, next item on the... Toliau kitas darbo atvarkės punktas. Which I know you'll all stay for. Žinau, kad dėl jo pasiliksite visi, tai yra Toremolinoso konvencija dėl žvejybos laivų saugos. Tai yra pono kūno pranešimas. Suteiksiu jums žodį, norėčiau paprašyti kolegų, kurie išeina iš salės padaryti tą tyliai. Prašau, ponia Kun. Also, es geht, uh... Dėkoju, ponė pirmininkė. Čia kalbame apie susitarimą, kaip tauno susitarimą, 2012 metų kaip tauno susitarimas. Ir jo pagrindas yra tarptautinė konvencija priimta 1977 metais, tai yra Tore Molinoso konvencija dėl žvejybos laivų saugos. E, čia kalbama apie laivus, kurie yra ilgesni nei 24 metrų. metrų. Ir šitas protokolas, kuris buvo patvirtintas 93 metais, buvo atitinkamai keistas, buvo e, įtraukti regioniniai susitarimai į tą protokolą ir buvo susitarta, kad žvejybiniai laivai ilgesniniai 24 metrų ilgio pagal šitą torę, to, e, pa, jiems galio šitas torė Molinoso protokolas. Tačiau šitas protokolas niekada neįsigaliojo dėl to, kad e, tam tikras skaičius šalių, kurios turėjo ratifikuoti tą protokolą, jo, je, tiek šalių ne, neratifikavo, todėl, e, neratifikavo, todėl kaip tau nebuvo e, sukviestas atitinkamas susitikimas ir buvo susitarta priimti susitarimą. Nes mes čia kalbame apie nuostatas visiems laivams, nesvarbu ar tai yra žvejybos laivai, ar krovininiai laivai, ar keleiviniai laivai. Ir, ir reikia laikytis atitinkamų saugumo standartų, tačiau čia šitame susitarime kalbama apie papildomus saugumo reikalavimus žvejybos laivams, nes jie turi dirbti kartais ypatingai sunkiamėmis sąlygomis. 2012 metų Keiptauno susitarimas dėl 1993 metų nuostatų dėl žvejybinių laivų saugos e, dabar tarsi prie mūsų priartėjo Europos Sąjunga pagal direktyvą 97-70 EB e, e įgyvendino tokią direktyvą, priemė ją ir įgyvendino, tokiu būdu ji tarsi ir įgyvendina Toremolinoso protokolą, tačiau iš tiesų ES nėra to susitarimo sutarties šalis. E, ji nėra tarptautinės jūrų organizacijos šalis, todėl valstybės narės turi kiekviena atskirai pasirašyti šitą susitarimą ir tą jos turėtų daryti e, Europos Sąjungos labui ir interesui. Ir e, tą galima daryti po pritarimo Europos parlamente arba jeigu taryba jas įgalina tai daryti. Šis susitarimas E, jį sudaro tokia struktūra, kad po 12 mėnesių po to, kai įsigalioja tas susitarimas, e, įsigalioja atitinkami laikotarpiai, tačiau turėtų tą susitarimą būti, būti pasirašusios mažiausiai 22 valstybės, nes kitaip jis negali įsigalioti. Tai taip pat yra susiję su tam tikrų žvejybinių laivų skaičiumi, tas skaičius yra 3600. E, dabar kalba, buvo tos nuostatos siek tiek sušvelnintos iki 15 valstybių ir 14 tūkstančių valstybių e, laivų skaičiaus. Ir kol kas e, Tarptautinė jūrų organizacija dar nepasirašė šio susitarimo, ne, ji dar nagrinėja šį susitarimą. E, dabar valstybės narės gali e, ratifikuoti, pasirašyti šitą susitarimą. Ir šios šio sustarimo nuostatos e, galios naujiems laivams ir čia yra keliami atitinkami techniniai reikalavimai. Per dešimt metų techninės priemonės turėtų būti atnaujinamos. Čia kalbama, pavyzdžiui, apie gelbėjimosi priemonės. Yra taip pat ir išimčių, kurios suteikia galimybę valstybėms narėms pateikti e, papildomą deklaraciją ir joje pagrysti išimtis, tačiau E, ir toliau turi galioti ES teisė. Tų laivų techninė priežiūra yra susijusi e, su tarptautiniais reikalavimais žvejybiniams laivams ir atitinkamai tos nuostatos yra keičiamos ir, ir derinamos, e, vykdoma laivų kontrolė. Pagal pasaulinius reikalavimus žvejybos laivams, tie reikalavimai yra labai svarbus ir ypač kalbant apie šį sektorių reikia pabrėžti, kad jame įvyksta labai daug nelaimingų atsitikimų ir tie nelaimingi atsitikimai dažnai vyksta žvejojant arba perdirbant žuvį laivuose. Ir e, iš tiesų e, tuose laivuose gyvena ir dirba tūkstančiai žmonių, todėl tai yra labai svarbu. 24 tūkstančiai žmonių kasmet žūsta tokiuose e, avarijose, nelaimingose atsitikimuose žvejybiniuose laivuose. Todėl Be to, mes taip pat nenorime iškraipyti konkurencijos e, sąlygų ES žvejybiniams laivams. E, Norime taip pat, kad kuo daugiau valstybių, kurios e, turi atitinkamą laivų skaičių, prie šita, prisijungtų prie šito susitarimo. E, jose jau ir taip taikoma galiojanti direktyva, taigi aš galėčiau rekomenduoti tik e, išreikšti mūsų pritarimą, nes kitaip mes kitos galimybės tarsi ir neturime. Ačiū, taigi čia yra pritarimo procedūra, taip ar ne? Pone Maisner. Dėkoju. Verneris Kūnas labai puikiai viską paaiškino. Iš tiesų sunkiai suvokiama, kad šitas susitarimas taip ilgai negali įsigalioti, nors man atrodo, Verneri, tu e, suklydai. Man atrodo, iš pradžių buvo 15 e, valstybių, kurios turėjo pasirašyti su 14, tūkstan, su 14 tūkstančių laivų, o dabar pagal dabartinius reikalavimus 22 valstybės su 3600 e, laivų, nes buvo nuspręsta, kad būtų didesnis e, šalių skaičius, kuris pasirašytų. Man atrodo, kad tai yra teigiamas dalykas ir dar vienas toksai papildymas, kad E, galėtų šitie, šitos nuostatos galioti ir tiems laivams, kurie plaukioja ne su ES vėliava, o trečiųjų šalių vėliava, jeigu jie žvejoja ES vandenyse. Ir iš tiesų yra tiesa, kad e, dauguma ES žvejybinių laivų yra trumpesni nei 24 metrų ir e, todėl jeigu šitas susitarimas bus pasirašytas, tai, tai pagerės situacija ir tiems trumpesniems laivams. Ir nors mes galime pasakyti tik tai taip ar ne, aš sakyčiau, kad mes turėtume sakyti taip, nes mes turėtume pagerinti saugumą žvejybiniuose laivuose ir kad galiausiai po 20 metų būtų galima taikyti šitą konvenciją. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti, jeigu ne, tai tuomet suteiksiu žodį komisijos atstoviai. Danke, Herr Vorsitzender. Ich möchte den Bericht. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjui ir parlamentui už tai, kad taip greitai išnagrinėjo šį komisijos pasiūlymą. 2012 m. spalio mėnesį vyko diplomatinė konferencija. 2013 m. sausio pabaigoje buvo pateiktas komisijos pasiūlymas, taigi valstybės narės turėjo laiko, joms reikėjo to laiko, kad jos galėtų e, įsigilinti į tekstą, kad jos e, nutartų, koks turėtų būti deklaracijų tekstas, kadangi iš pat pradžių e, mes perėmėme standartus iš 97 metų direktyvos, o nebuvo daug valstybių, kurios laikėsi tų standartų, e, labiau buvo laikomas išimčių. Dabar su šiuo sprendimu mes įpareigojame visas valstybės nares e, e, tarptautiniai jūro organizacijai teikti deklaracijas dėl išimčių ir mes manome, kad jeigu parlamentas pritars e, ir kad jeigu galės įsigalioti Toremolinoso konvencija ir Cape Tauno susitarimas, e, tai mes laikydamiesi Europinės direktyvos galėsime pasiekti didesnės žvejybinių laivų saugos ES vandenyse. Taigi norėčiau padėkoti parlamentui už tai. Labai ačiū. Terminas pakeitimams yra gruodžio 19, nes vienintelis pakeitimas yra įmanomas, tai yra atmesti šį sustarimą, o balsuojame bus sausio 21 dieną. Tai yra pritarimo procedūra, primenu. Labai ačiū, ponė Kuln. Toliau naidys 2 paketas žodis ponui Grošui. Dėkoju kadangi kolegė Vortman Kol negalėjo atvykti, e, ji atsiprašo, bet pateikė savo pranešimus. Pirmasis pranešimas dėl e, vidaus vandenų laivų e, buvo įsteigtas fondas, kuriame dabar yra apie 35 milijardai eurų, tačiau jo naudojimas, to fondo naudojimas yra labai ribotas, todėl mes veikiname komisijos pasiūlymą išplėsti E, to fondo panaudojimą logistikos sričiai, pavyzdžiui. Ir, komis, ir mes taip pat dėkojame komisijai už šį pasiūlymą, pranešėja pabrėžė, kad ji ir toliau norėtų išsaugoti principą, kad nebūtų didinamas laivyno skaičius. Ir E, šitas fondas anksčiau buvo skirtas finansavimui e, senų laivų pakeitimo naujesniais, bet nebuvo e, skirtas laivyno, laivų skaičiaus didinimui. Taip pat pranešėjas veikina bendradarbiavimą vidaus vandenų laivybos srityje ir ji mano, kad ES turėtų siekti sustiprinto bendradarbiavimo ir E, techninių reikalavimų koordinavimo. Tačiau pranešėja nėra įsitikinusi, kad užteks čia tik pranešimo, dėl to ji pateikė atitinkamus pakeitimus dėl techninio priedų priderinimo ir ji skatina bendradarbia, nori paskatinti bendradarbiavimą tarp institucijų, taip pat ji e, sveikina ir mūsų pasiūlymą. E, kad vakar koordinatorių posėdėje, ponė pirmininkė, mes nutarėme užduoti žodinį klausimą, nes tokiu būdu mes galėsime pagreitinti visą procedūrą ir dar iki rinkimų e, iškirsti iš komisijos atsakymą, kokia bus šios ryties ateitis. Mes čia kalbame ne apie kažkokias teorinės savokas, bet apie e, praktinius dalykus. Pranešimas kol kas yra paraštas e, angliškai ir olandų kalba. E, E, ir aš norėčiau perduoti pranešėjos padėką Jums. Ačiū. Ačiū, ponas Artugas. Dėkoju, ponė pirmininkė. Gerbiami kolegos, kalbant apie bendrijos laivyno pajėgumo e, didinimą, aš manau, mano nuomonė tokia pat kaip ir pranešėjos, Aš norėčiau palaikyti komisijos pasiūly, pasiūlytą taikymo srities išplėtimą šio reglamento. Manau, kad šitas rezervų, rezervo fondas, kuriame yra tie 35 milijonai eurų, yra svarbus dalykas, jis gali prisidėti prie užimtumo didinimo, prie darbuotojų sąlygų gerinimo ir pačių įmonių sąlygų gerinimo. E, Ample pranešime e, taip pat kalbama apie e, pensijas, apie darbuotojų kvalifikacijos kelimą ir taip pat socialinių partnerių įtraukimą į lėšų iš fondo paskirstimą. Dėl techninių dalykų reiktų pasveikinti tai, kad Europos komisija e, turi e, išsikėlusi tikslą harmonizuoti techninius reikalavimus ir skatinti valstybės narės bendradarbiauti šioje srityje. E, standartų harmonizavimas turėtų įvykti e, atitinkamame ligmenyje ir čia aš pritariu pranešėjai ir e, čia turėtų būti labiau bendradarbiaujama su CRK komitetu. Ir šio pranešimo tikslas yra nieko nekeisti, nekeisti laivynų skaičiaus, bet pagerinti techninius reikalavimus. Ir komisija pagal savo įgaliojimus turėtų priderinti tuos techninius standartus ir manau, kad mes turėtume šį jau ir taip ekologišką, e, šią jau ir taip ekologišką transporto rūšį padaryti dar ekologiškesnė ir mažinti CO2 išmetalų kiekį. Pone Maistė. Dėkoju, ponė pirmininkė. E, Galiu e, per poną Groš padėkoti pranešėjai. E, mes, dirbdami su šešėliniais pranešėjais, pastebėjome, kad mes visi sutarėme, kad visi norime, kad būtų harmonizuoti tie standartai, norime išvengti dvigubo darbo ir kalbėdami apie vidaus vandenų laivybą, mes iš tiesų čia siekiame gerų rezultatų, labai svarbu, kad galiotų atitinkami standartai ir e, taip pat dėl antrosios pranešimo dalies, dėl šitų 35 milijonų eurų, e, man tai yra keista, kad kol kas nebuvo išleisti tie pinigai dėl to, kad nebuvo atitinkamų sąlygų. E, taigi turime kiek įmanoma greičiau pakeisti susidariusią situaciją ir aš pritariu visiems prieš mane kalbėjusiems, tai yra sektorius, kurį reiktų plėsti, mes norime iš kelių transporto didelę, e, didelį transporto kiekį perkelti į kitas transporto rušis, o tame, čia, būtent šiame, ši, šioje transporto srityje ir, ir slypi didžiulis potencialas. E, taip pat reikia kalbėti apie infrastruktūras, apie alternatyvios energijos naudojimą ir e, jeigu mes pakeisime atitinkamas sąlygas, pavyzdžiui, ir bus galima siekti ekologiškumo didesnio šioje srityje. Naudoti suskistintas dujas šioje srityje. Taip pat reiktų uh, siekti sverto principo per EIB atitinkamus projektus, nors man pačiai gaila, kad uh, Iki šiol mes neturime jokios patirties iš projektų, mes turime bandomosius projektus ir atitinkamas lėšas jiems skirtas, bet mes negalime įrodyti, kad e, puikiai veikia tie projektai. Ir taigi manome, kad vidaus vandenų laivyba yra labai tinkama gabenti didelius kiekius krovinių ir aš noriu pasakyti e, pranešiai, kad čia mes kalbame apie du skirtingus teisės aktus ir turime taip pat kalbėti apie politinius tikslus susijusius už tais teisės aktais, galbūt reikia kalbėti apie atitinkamos rezoliucijos parengimą, o šiaip tai yra puikus dokumentų paketas, e, galima tik padėkoti pranešėjai. Ponas Vandalinas. Centrale Commissie voor de Rijnscheepvaart en de Europese Unie daar. Norėčiau pasakyti, kad e, kilo problemų, buvo teisinių ginčių tarp Europos komisijos, Centrinės Reino komisijos, dabar santykiai pagerėja ir būtų labai gerai, kad mes galėtume E, e, spręsti deramai e, techninių pajėgumų klausimus, bet taip pat reikėtų dabar įsigilinti į Baltąją knygą, jos pasiūlymus, reikėtų pripažinti vidaus vandenų navigacijos svarbą ir pirmininkė vis tik tai matome, kad yra tikrai spraga, matome 35 milijonus eurų ir tai yra nieko. ir vargu ar pakaks e, išmontuoti laivams tų lėšų. Mums reikia kur kas daugiau kreditinių lėšų, norint užtikrinti vidaus e, vandenų navigaciją iš ES biudžeto. Išmontavimui skiriamos lėšos yra geras galbūt dalykas, nes egzistuoja ir e, pertekliniai pajėgumai, e, kai kuriuose ypač valstybėse narėse. E, mes e, matome pasiūlymą, kuris nėra blogas, yra įdomių dalykų, bet vidaus vandenų navigacijai ne viskas mums tinka ir yra buvę naudinga. Labai ačiū, ponia Steinruk, žimtumo komiteto atstovė. Jūta, prašom. Labai ačiū už galimybę ir man pasisakyti ir pristatyti savo nuomonę, kurią pateikiau užimtumo komitetoj. Aš taip pat sveikinu komisijos pasiūlymą. Užimtumo komitete mes daugiau svarstė, dėmesio skiriame darbo vietų aspektui, kalbėjome su e, vidaus vandenų profsąjungomis, darbuotojų atstovais. Ir tie 35 milijonai eurų turi būti skirti tokiu būdu, kad žmonės galėtų tuos pinigus panaudoti. Aš pritariu tiems, kurie sako, kad tie pinigai jau skirti 29 metais, tačiau vargu ar buvo panaudoti, vargiai panaudoti. Aš norėjau su, šį pasiūlymą suformuoti tokiu būdu, kad tiek e, nepriklausomai darbuotojai, tiek verslininkai galėtų pasinaudoti tuo fondu ir modernizuojant laivyną e, pagerėtų ir socialinė ir užimtumo situacija. Reikia vienodai traktuoti visas suinteresuotas pusės, tai reikia pabrėžti. Kalbant apie ankstyvą išeimą į pensijas, techninė modernizacija, sauga, aplinkos sauginės priemonės turi būti patvirtintos ir pasiūlymas turėtų taip pat prisidėti prie uh, įgulų kvalifikacijų gerinimą. Kvalifikacijų kelimo priemonės, bet kokias kitas priemonės, kurios mažina vidaus vandenų, vidaus laivyną, turėtų būti aiškinamas. Ir kiek kalbėti yra apie priemonės susijęs su amžiumi, su kvalifikacijos keitimu, tai reiškia, kad bendrovės, darbuotojų atstovai, profsąjungos turi dirbti kartu. E, Renkti renginius, leisti informacinės brošiūras. Taip pat svarbu, kad pinigai būtų leidžiami rūpinantis darbuotojų e, interesais, na ir taip pat tai darbdavių. Įtraukti socialinius partnerius taip pat yra svarbu, kuomet skiriami pinigai, nes socialiniai partneriai yra susiję ir su tuo verslu, ir su darbuotojo atstovavimu. Pirmajame straipsnėje aš sakau, kad valstybės narės turėtų dirbti kartu su socialiniais partneriais rengiant priemonės. Pirmoje įtraukoje rašau, kad informacija turėtų būti e, teikiama žmonėms, kurie yra su tuo susiję ir galima būtų finansuoti jų šeimą į pensiją. Antra, sakoma, kad įguloms turėtų būti galimybė ne tik keisti kvalifikaciją, bet taip pat ir anksčiau laiko išeiti į pensiją. Komisija jau pateikė tokius pasiūlymus verslininkams ir darbuotojams turėtų siūlomas panašios sąlygos. Įglų nariai, ar jie dirba darbdaviai, ar jie patys turi įmonę, turėtų turėti galimybių mokytis taip pat. Aš norėčiau, kad žodis particular būtų pakeista žodžiu general. Kad e, nebūtų tai taikoma tik bendrovės, kuriams turi tik tai tris laivus. Kaip ten bebūtų socialiniai partneriai, partneriams e, reikia pripažintų profesinių organizacijų, kurios turi patirties šioje srityje. Ir penktoje įtraukoje kalbama apie darbo sąlygų gerinimą kartu užtikrinant geresnės sveikatos e, ir darbo sąlygas. Todėl aš norėčiau, kad čia būtų formuluoti šiek tiek aiškesnės. Labai ačiū. Komisija. Kas čia? Ponas Sodinį ar ponas Van de Hegen? Jeigu galėtumėte trumpai, nes, nes noriu e, aptarti pono Liberatskio dokumentą, e, kol ateis ministras, kuris ateis anksčiau, nes man jau nusibodo sėdėti šioje, šioje kėdėje. Tai prašom. Labai ačiū pirmininkė. Aš taip pat noriu padėkoti transporto ir užimtumo komiteto, komitetų pranešėjams už tai, kad jie parengė pranešimų projektus. mes esame labai patenkinti e, pranešimais, pagrindinėmis mintimis, kurios pateiktos juose. Tai čia išreiškiama parama komisijos pasiūlymui. Dėl e, laivyno pajėgumo, tai mes norėtume pasakyti, kad kiek, kiek tai susijęs su pranešimų ketinimais, tai yra jų ketinimas yra panaudoti lėšas, kurios nenaudojamas jau gana seniai. Mes pritarėme parlamento pasiūlymui, kuris siekia išplėsti galimybės panaudoti tas lėšas. Tačiau mums atrodo, kad nemažai pakeitimų keltų pavojus sukelti priešingą poveikiai. Todėl mes mielai aptartume galimybės e, užkirsti tam kelią, kad neatsirastų daugiau e, apribojimų šių lėšų panaudojimui. Toliau dėl pasiūlymo, dėl techninių reikalavimų, tai čia vėlgi mes apskritai pritarėme parlamento teikiamoms pozicijoms. Tačiau mums nerima kelia šiek tiek kai kurie e, atskaitomybės reikalavimai, kurie čia būtų įrašyti, nes norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad e, Najadis komunikate komisija jau yra numačiusi patvirtinti pažangos ataskaitą, taigi mes manome, kad kai kurie atskaitomybės aspektai galėtų būti įtraukti ir į tą pažangos ataskaitą najadės programai, kad nereikėtų kurti naujų atskaitomybės reikalavimų dėl techninės direktyvos. Dar vienas aspektas yra tai, kad aišku, kad laivų techniniai standartai nuolat evoliucionuoja ir mes manome, kad komisija galėtų, galėtų gauti deleguotasias galės e, ribotam laikui, kad galėtų atspindėti tų standartų evoliuciją. Labai ačiū. For... Labai ačiū. Terminas pateikti pakeitimams yra sausio 15 o komitetas balsuos e, vasario 10-ąją. Žinau, kad ponas Groš viską užsirašo ir perduos poniai Vojtman Kol. Man atrodo, kad dabar labai greitai galime aptarti kelionės e, paslaugų paketų rinkinių pranešimą e, prieš suteikdami žodį Lietuvos ministrui. Prašyčiau labai trumpai. Ačiū, Brainai norėčiau pasinaudoti progą ir pasveikinti ministrą. Taigi labai trumpai. Mums tikrai reikalingas šis reglamentas, nes, kaip žinia, 90-metyje e, buvo pirmas pasiūlymas pateiktas, mes matome, kaip viskas pasikeitė, kaip mes pasaulyje gyvename ir taip pat norime išsakyti e, savo susirūpinimą e, klientų, e, e, žmonių atostogaujančių e, reikalais mes norime užtikrinti tam tikrą atsakomybę. Žmogus vykstantis atostogų turi žinoti, kad kai renkasi kelionės paketus, kažkas bus atsakingas, jeigu reikalai pakryps neigiamą linkme E, taip pat e, mes daug dėmesio skiriame e, skrydžio operatoriams, taigi labai svarbu yra pabrėžti tai, ypač šiandieną, kai balsavome dėl dokumento susijusiu su oro transportu. E, turizmo elementą dabar pridėsime ir man atrodo, kad tai bus tikrai geras e, paketas. E, jisai, šis pasiūlymas pasirodė labai gerų laikų, yra labai neblogas ir manau, kad vartotojai mums padėkos. Vienintelė, matau, šešėlė panašiai, prašom. Kalbėsiu trumpai, labai puiku puikus pasiūlymas, nes jis yra susijęs su keleivių teisėmis. Taigi, manau, kad mes turėtume nagrinėdami šį pasiūlymą panagrinėti, kaip tai sutampa su įmonių realybė, ar, e, ar laikomas atitinkamų vartotojų apsaugos nuostatų. Čia yra tokių keletas aspektų, tačiau manau, kad mes galėsime uh, pakalbėti dvišalių pagrindo, o dabar su, manau, kad išklausysime geriau ministro. Mission. Komisija trumpai, prašau. Uh, Dėkoju, ponė pirmininkė, mes norėtume padėkoti pranešėjui. E, norime padėkoti už šį pranešimą, tikrai laiko labai nedaug yra ir mes vis tik tai norime pasakyti, kad mums kyla, susi, kyla surūpinimo dėl keleto dalykų, dėl keleto numatomų pakeitimų. Uh, Norėtume atkreipti jūsų dėmesį į suderinimo lygį. Tai, kas siūloma, yra tikrai m, mm, pats minimaliausias e, požiūris. Tai susijęs, e, reikia galvoti apie pasiūlymo tikslus, vidaus rinką. Taip pat yra keletas pasiūlymų dėl taikymo masto mes matome, kad e, jisai yra gana siauras dabar dėl e, kelionių e, su padėjėjais, asistentais. Mes matome, kad daug bus neapimta tokių kelionių atvejų ir Matome, kad tikrai e, gali būti susiaurintas mastas ir matome, kad operatoriai, kurie patenka į taikymo sritį, gali susidurti su nemaža našta. Ir galiausiai dėl to gali atsitikti taip, kad daug operatorių nebesiūlės kelionės paketų ir galiausiai nebus pakankamos e, apsaugos vartotojams. E, vienas pakeitimas, kuris mums kelia surūkdymą, yra dėl atsakomybės. Yra siūloma, kad visos valstybės narės e, bendrai taikytų atsakomybės reikalavimus ir tai tikrai reikš nemažai kaštų verslui, ypač mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurios veikia kelionių sektorija. Taip pat esame šiek tiek skeptiškai nusiteikę dėl kai kurių e, pakeitimų dėl apsaugos nuo nemokumo. Ir galiausiai komisija specialiai išreiškė požiūrį dėl atskirų paslaugų ir paaiškinome, kodėl mes pateikėme atitinkamus pasiūlymus komunikate, kuris e, buvo paskeltas kartu su pasiūlymu. Mes matome, kad kai kurie klausimai, kurie buvo apsvarstyti vartotojų teisų direktyvos kontekste, lieka atviri ir e, tai e, kelia mums šiokį tokį susirūpinimą. Tačiau dar noriu pasakyti, kad nežiūrint to, Šį pasiūlymą galima patobulinti ir mes, aišku, norėsime bendradarbiauti su parlamentu komitetais, kad būtų galima užsitikrinti geriausią įmanomą rezultatą mūsų piliečiams. Ačiū. Ačiū, ponė Degrandės. Ar norėjote apie tai ką nors pasakyti trumpai, nes ministras jau laukia savo eilės, tačiau jūs šešėlinis pranešėjas, ar norite ką nors pasakyti? Taip, e, pirmininkė, žinau, kad ministras e, jau laukia. E, tačiau mums reikia baigti savo reikalus nors ir paskubomis. Kaip ten būtų kalbėsiu trumpai, šis pasiūlymas buvo būtinas. Nes internetas, kaip žinome, sukėlė revoliuciją. Ir yra tam tikras konfliktas tarp vartotojų, vartotojų interesų viena vertus. Na, šį rytą mes balsavome dėl keleivių teisų. Čia yra potencialas konfliktų. Internetas yra puikus būdas nusipirkti atostogas ir kartais ten trūksta e, skaidrumo susijusios su tai, ką perki. Taigi yra tas konfliktas, susidūrimas dėl to, kokios, tarp to, kokios paslaugos siūlomas ir ką mano vartotojai, kad jie perka. Todėl reikia tą e, pilkąją zoną panaikinti. Man atrodo, kad e, komisijos pasiūlymas yra visiškai savalaikis. Ir reikia atnaujinti pasamusius teisės aktus. Manau, kad pranešėjas eina teisingų kelių. Žinau, kad terminas yra rytoj, bet aš pasistengsiu patikslinti šį pasiūlymą. Ir dar dvi pastabos. Apibrieštys. Ypač e, kelionės su parama, su pagalba. Ponas Liberatskis ir Imko e, nuomonės rengėjai bando čia patikslinti šias savokas. Ir kitas klausimas yra atsakomybės klausimas. Mes pritarėme pranešėjui. Reikia užtikrinti, kad būtų e, bendra ir atskira atsakomybė. Negalime čia leisti jokių interpretacijų, reikia aiškumo. Jeigu kažkas netinkamai įvyksta, turi būti aiškiai atsakomybė, kad vartotojams nereikėtų vaikytis bendrovės, kad sužinotų, kas atsitiko. Skaidrumas ir aiškumas yra svarbiausia. Taigi, bendrovės turi aiškiai paaiškinti, ką jos siūlo ir piliečiai turi aiškiai viską žinoti, e, kokį sutartį jie pasirašo, kai perka paslaugas. Kartais e, taip, taip nebūna. Taigi, terminas yra gruodžio 18 diena, 16 valanda. Toks terminas pakeitimams. Žinau, kad nedaug laiko yra, tačiau turime suderinti savo darbą su IMKO komitetu ir balsuosime mūsų komitete sausio 21. Ačiū Bogoslavai ir kitiems, kurie kalbėjo trumpai. Ir paskutinis mūsų klausimas yra Lietuvos transporto ir, ir ryšių ministras. Ministrė, jums žodis. Pone pirmininkė, gerbėmėjai nariai, ponios ir ponai. Man malonu vėl susitikti su jumis šį kartą Lietuvos pirmininkavimo ES tarybai pabaigoje ir pristatyti jūsų komitetui darbus, kuriuos pirmininkaujantį Lietuva nuveikė per šį pusmetį. Kai lankiausi jūsų komitete praėjusi kartą Liepos mėnesį ir pristačiau mūsų pirmininkavimo programą 2013 m. antrajam pusmečiui, aš buvau pažadėjęs kad Lietuva sieks užtikrinti sklandų ir nenutrūkstamą teisėkuros procesą, būti sažininga ir nešališka tarpininkė, dėmesį atkreipdama į tris pagrindinius tikslus patik, - patikimos, augančios ir atviros Europos kūrimą. Pristatydamas pirmininkavimo programą šioje, šioje salėje aš taip pat minėjau, kad siekdama minėtų tikslų transporto srityje Lietuva didelį dėmesį skirs naujų technologijų plėtrai, aplinkai draugiško transporto infrastruktūros tinkslams ir bendrai Europos transporto erdvėjai, eismo ir transporto priemonių saugai ir ES ir trečiųjų šalių transporto tinklų sąveikai. Prieš pradėdamas įsameu pasakoti, ką mums pavyko pasiekti pastarąjį pusmetį, aš norėčiau nuoširdžiai padėkoti mūsų kolegoms taryboje, kurie visada buvo nusiteikę konstruktyviai bendradarbiauti. Taip pat ypatingai esu dėkingas Jums, gerbiamas Brainai, ir Jūsų komitetui už konstruktyvų, veiksmingą ir abipusės naudos teikiantį bendradarbiavimą nuo pat mūsų pirmininkavimo Europos sąjungos tarybai pradžios. Tai man buvo geriausias protingo politinio vadovavimo pavyzdys. Tuo pačiu norėčiau širdingai padėkoti įvairių klausimų pranešėjams, su kuriais teko dirbti šį pusmetį. Tai ponė Olga Seknalova, ponas Werner Kuch, ponė Vilija Savisar Tomasat, ponas Kate Taylor, ponas Dominik Rekiut, ir ponė Kristina D. Vyrak. Taip pat atitinkamai ir šešėliniams pranešėjams ir žinoma dar kartą jums, ponė pirmininkė. Norėčiau pradėti nuo gruodžio 5 dienos transporto taryboje patvirtinto bendrojo požiūrio dėl alternatyvaus kūros infrastruktūros direktyvos. Kaip žinote, šią direktyvą siekiama mažinti priklausomybę nuo naftos, sukurti švaresnę aplinką ir padidinti Europos ekonomikos konkurencingumą. Pirmininkaujanti Lietuva įdėjo daug pastangų, kad būtų pasiektas šis susitarimas. Kadangi tai buvo vienas iš mūsų pirmininkavimo prioritetų, manoma, kad ši iniciatyva yra tvarios ir efektyvios ES transporto sistemos pagrindas. Todėl net ir pasiekę bendrąjį požiūrį, Toliau dirbame, norėdama, norėdami priartinti galutinį susitarimą dėl šios iniciatyvos. Kaip tik šiandien įvyko pirmasis susitikimas su pranešėjų Karlu Findanza, kurio metu apsikitėme nuomonėmis ir turėjome progos išsameu įsakyti argumentus. Tikiu, kad mūsų trejato partneris Graikija, kuri perims pirmininkavimą tarybai nuo ateinančių metų sausio mėnesio turės puikų pagrindą toliau tęsti dėrybas su Europos parlamentu. Mes taip pat nemažai dirbame, kad būtų pasiektas susitarimas pirmuoju skaitimu dėl Europos pasaulinės palidovinės navigacijos sistemos agentūros reglamento, kuria, kuriuo siekiama užtikrinti palidovinių navigacijos sistemų saugumą Europoje. Taip pat norėčiau pažymėti, kad šiandien bendrųjų reikalų taryboje buvo patvirtintas bendrasis požiūris dėl jūrų erdvinio planavimo direktyvos, kurie siekiama efektyviai planuoti ir paskirstyti jūrinę teritoriją įvairių veiklų vystimui, kaip pavyzdžiui jūrinis transportas, offshorinė energetika, turizmas. Šiuo klausimu taryboje turėjome gana intensyves ir sudėtingas diskusijas, todėl tikiu, kad pasiektas susitarimas yra gera žinia Europos parlamentui ir kad taryba jau yra pasiruošusi pradėti dėrybas. Mes džiaugiamės, kad geležinkelio transporto srityje mums pavyko spalio mėnesio taryboje pasiekti bendrąjį požiūrį dėl Europos geležinkelių sistemos saugos direktyvos peržiūros, kuri yra ketvirto geležinkelio transporto paketo dalis. Pirmininkaujantį Lietuva toliau tęsė diskusijas taryboje dėl ketvirto geležinkelio transporto paketo ir gruodžio mėnesio pabaigoje mes pateikėme pažangos ataskaitą dėl Europos geležinkelio agentūros reglamento. Manau, kad pasiekta pažanga leis ateinančiai pirmininkaujančiai šaliai toliau tęsti šio dokumento svarstymą. Kelių transporto srityje norėčiau paminėti tinkamumo važinėti keliais paketą su kuriuo mes daug dirbame kartu su Europos parlamentu. Susitarimas dėl šio paketo pasiūlymų <clears throat> dėl periodinės techninės transporto priemonių apžiūros keliuose atliekamų komercinio transporto priemonių patikrinimų ir transporto priemonių registravimo dokumentų būtų svarbus žingsnis siekiant užtikrinti bendrus minimalius Europos kelių transporto sistemos saugos standartus. Dėrybos dėl šio paketo nebuvo lengvos, todėl esu dėkingas visiems trims pranešėjams ir ypatingai jums, Brainai, už konstruktyvumą ir pozityvų požiūrį tarybos atžvilgių. Pastaruosius šešius mėnesius Lietuva labai daug ir sunkiai dirbo, kad užtikrintų progresą tarybos diskusijose dėl pasiūlymų, kurie numato oro transporto keleiviams daugiau teisių gauti informaciją, pagalbą keliaujant ir tinkamą kompensaciją už skrydžių vėlavimą, atšaukimą ar atsisakymą vežti. Jūs tikriausiai pamentate, kad mūsų pradinės tikslas buvo pasiekti bendrąjį požiūrį gruodžio mėnesio tarybos susitikime. Tačiau atvirai šnekant, tarybai reikia daugiau laiko apsvarstyti įvairius svarbius, o ypač teisinius atitikimo Monrealio konvencijai ir reglamento taikymo trečiosios šalyse šio pasiūlymo aspektus. Dėl šio pasiūlymo nepaneigamos politinės svarbos visai Europos Sąjungai ir būtinybės efektyviai ginti oro transporto keleivių interesus, tuo pačiu atsižvelgiant ir į finansinės pasiekmes oro transporto sektoriui, aš manau, kad mes turėtume stengtis viską daryti gerai nuo pat pradžių. Gruodžio mėnesio transporto taryboje mes pristatėme įsame šio klausimo pažangos ataskaitą. Taryba, darbas taryboje toliau bus tęsiamas ekspertų lygių. Kalbant toliau apie oro transportą, negaliu nepaminėti mūsų kartu su jumis pasiekto susitarimo dėl pranešimų apie įvykius civilinėje aviacijoje reglamento. Esame labai patenkinti šiais rezultatais, kadangi gerai suprantame, kaip svarbu yra gerinti skrydžių saugą. Turiu dar kartą pabrėžti puikų bendradarbiavimą šiuo klausimu su e, pranešėja Kristina Devirak ir šešėliniais pranešėjais. Taip pat norėčiau paminėti ir tą faktą, kad kol vyksta konsultavimusi procedūra su Europos parlamentu, taryba susitarė dėl tarybos pozicijos sprendimui dėl CSR bendrosios įmonės įgaliojimų pratesimo. Žinoma, mes atidžiai, atidžiai įvertinsime Europos parlamento pateiktus pasiūlymus prieš priimdami galutinį tarybos sprendimą. Taip pat noriu atkreipti dėmesį, kad taryba siekdama ankstyvo susitarimo antruoju skaitimu su Europos parlamentu ir Europos parlamentui sutikus atskirai svarstyti vieną iš paketo reglamentų, pradėjo aktyviai dirbti su vienu iš oro uostų paketo klausimų. Tai yra triukšmo reglamentų. Darbo grupėje parengtas dokumentas su siūlomais kompromisiniais pasiūlymais toliau darbą šiuo klausimu tes pirmininkaujantį Graikiją ir tikimės, kad susitarimas su Europos parlamentu bus pasiektas iki parlamento kadencijos pabaigos. Jūrų transporto srityje mes pasiekėme bendrąjį požiūrį dėl Europos jūrų saugos agentūros veiksmų finansavimo reglamento. Dėrybos su Europos parlamentu buvo vaisingos daugeliu klausimų, dėl kurių būtų galima greitai pasiekti susitarimą. Esu dėkingas pranešėjų šio klausimų ponų Kate Taylor už bendradarbiavimą ir jūsų, ponė pirmininkė, indėlį siekiant galutinio susitarimo jautrių agentūros finansavimo klausimų. Tikiuosi, susitarimas jau ranka pasiekiamas. Gerbiamas pirmininkė, naudodamas proga, kad esu čia, norėčiau supažintinti jūs ir su keliais reikšmingais renginiais, kuriuos organizavo Lietuva kaip ES tarybai pirmininkaujanti šalis. Rugsėjo 16 dieną Vilniuje buvo surinktas neformalus ES transporto ministrų susitikimas tema Bendras Europos dangus ateities vizija. Aukšto lygio debatuose buvo aptartas bendro Europos dangaus įgyvendinimo progresas, akcentuojant tolesnius numatomus veiksmus. ES transporto ministrai, Europos parlamento, oro vežėjų ir civilinės aviacijos oro navigacijos paslaugų tiekėjų atstovai aptarė pasiekimus, kūrent bendrą Europos dangų ir atkreipė dėmesį į poreikį spartinti ES oro val, eismo valdymo modernizavimą. Palaikydami bendro Europos dangaus iniciatyvą, ministrai sutiko, kad svarbiausi bendro Europos dangaus tikslai lieka nepakitę. Būtina gerinti skrydžių saugą, didinti oro erdvės pralaidumo pajėgumus, mažinti oro navigacijos paslaugų kainą, o taip pat neigiamą orlaivių taršos poveikį aplinkai. Siekdami paremti iniciatyvą Atvira Europą ir pagerinti sąveiką tarp ES ir trečiųjų šalių transporto tinklų, šių metų spalio 9 dieną Luksemburgė surengėme ES ir rytų partnerystės transporto ministrų susitikimą. Susitikime ministrai pareiškė politinį pritarimą bendrai deklaracijai dėl rytų partnerystės ateities bendradarbiavimo transporto srityje. Taip pat buvo patvirtintas rytų partnerystės transportos infrastruktūros tinklas, nustatintis svarbiausias transporto jungtis tarp ES ir kaiminių šalių. Be šio tinklo ES negalėtų turėti ilgalaikės ir nuoseklios transporto politikos rytų kaimynų atžvilgių. Kartu su regioniniu transporto tinklu ministrai patvirtino šešių šalių partnerių prioritetinių infrastruktūros projektų sąrašą. Šie projektai ateityje galės būti įgyvendinami panaudojant tarptautinių finansinių institucijų paskolas. Ministrų deklaracijoje įtvirtinta rekomendacija Europos komisijai įtraukti regioninį rytų partnerystės transporto tinklą į transeuropinio transporto tinklą TNT gairių reglamentą, kad šį tinklą pripažinti TNT tinklų tasa į ES e, rytų kaimininės, kaimininės šalis. Rytų partnerystės viršūnių susitikime, kuris įvyko šių metų lapkričio 28 dieną Vilniuje, rytų partnerystės transporto srities pasiekimai – buvo pažymėti kaip svarbus žingsnis konkrečiais darbais užtikrintantis Europos šal, Sąjungos ir šalių partnerių bendradarbiavimo plėtrą. Pone pirmininkė, pirmininkavimas tarybai mums buvo naujas iššūkis, ypač įvertinant tai, kad su kiek, kad su kiek daug dosie mums teko dirbti Ir tokias ambicijas ir lūkesčius mes turėjome, siekdami realių pokyčių transporto srityje. Ir dabar, kalbėdamas su jumis, galiu užtikrintai sakyti, kad Lietuva padarė viską, ką galėjo, siekdama kuo greičiausios pažangos, svarstant aktualius klausimus. Tuo pačiu, stengdamasi išlaikyti platų susitarimą tarp suinteresuotų pusių. Baigdamas norėčiau dar kartą padėkoti jūsų komitetui Jums, mielas Brainai, asmeniškai už konstruktyvų, produktyvų bendradarbiavimą, kuris padėjo pasiekti abu, abipusiai naudingų rezultatų. Ačiū uždėmesi, ponė pirmininkė, mielai atsakyčiau į jūsų komiteto narių klausimus. Thank you, Mr. Minister. Mr. Grosh. Ačiū, ponė ministrė, ponė Grošai. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju, ponė ministrė, už jūsų pranešimą. Taip pat norėčiau padėkoti ir jūsų darbuotojams, kurie galbūt ne visuomet geromis ir pačiamis geriausiamis aplinkybėmis bando padaryti geriausią. E, aiškiausia, e, tikriausiai aiškiausia mums yra tai, kad e, aiškiausias toks teigiamas signalas yra e, Deverak pranešimas ir e, tai yra tarsi patvirtinimas, kad tai, kad kas yra nutariama parlamente, į tai yra atsižvelgiama taryboje. Deja, tai buvo ne su visais e, pranešimais, ne su visais dosie. Ir čia galbūt reiktų pasakyti apskritai apie tarybos darbą. Mums susidaro įspūdis, kad taryba kai kada labai lietai e, dirba. Dažnai ji E, tarsi pritaria mūsų tikslams, sako daug gražių žodžių, bet būna mažai gražių da, darbų. Pavyzdžiui, jeigu aš žvelgiu į visą e, aviacijos paketą e, ir tris teisės aktus, o jūs e, ir jeigu buvo kalbama tik apie vieną e, dosiją, tai tikiuosi, kad mes e, nebe, neturėsime Single European Sky 2, 3 ir toliau dėl, to, dėl tokios priežasties, kad mes turėtume e, turėti vienus tikslus, tiek ekonominius, tiek ekologinius tikslus. Ir kad nebūtų taip, kad komisija teiks vis naujus pasiūlymus. Nes e, kadangi jūs ir toliau dirbsite taryboje dėl geležinkelių paketo, norėčiau pasakyti tokį dalyką. E, E, jūs pradėjote darbą dėl labai svarbių techninių klausimų, dėl geležinkelių saveikumo. Nepavyko susitarti dėl to, mes kol kas negalime kalbėti apie geležinkelių vieningą rinką ES, nes aišku skirtumai, skirtumai tarp valstybių narių yra pernelik dideli, tačiau tai, kas priklauso vienam paketui, turėtų ir likti tam e, pakete, nes vienas svarbus aspektas iš to paketo e, tai turėtų būti keleivių interesai, kad jie pastebėtų, kad kažkas gero vyksta jų labui. Tai yra labai svarbu, kad šitas dosie būtų kiek įmanoma greičiau e, patvirtintas. Dėl e, kelių kontrolės iš tiesų žinau, koksai buvo sudėtingas darbas, žinau, kad taryba dėl šio dosie turėjo labai e, mažai veiksmų laisvės e, ir kalbant apie diskusijas čia parlamente, jos taip pat buvo kontroversiškos, tačiau vis tik tai mes tik, tikėtumėmės, kad e, darbas taryboje vyktų greičiau. Ir e, norėč, norėtumėm jum pasakyti, kad iki šios kadencijos pabaigos mes taryboje dar norėsime su jumis nagrinėti daug svarbių klausimų, nes mūsų piliečiai laukia mūsų sprendimų, o mes laukiame tarybos palaikymo. Ačiū. Dėkoju, ponas Alkadraui. Dėkoju, ponė pirmininkė, dėkoju, ponė ministrė, už jūsų baigiamąją kalbą. tikiu, kad per pastaruosius mėnesius jūs buvote labai užsijėmęs, bet norėčiau pritarti e, tam, ką pasakė kolega Groš. Laikas bėga labai greitai, po kelių mėnesių jau bus Europos parlamento rinkimai ir tada tam tikrą laiko tarpą parlamente nieko nevyks. E, todėl dabar reiktų atidaryti tą galimybių langą, tarsi pasinaudoti galimybėmis pabaigti tam tikrus darbus, todėl mums tenka tik apgailestauti, kad dėl tam tikrų klausimų e, mums vis tik nepavyks susitarti, nepavyks pabaigti savo darbų. Dėl geležinkelių paketo mes, mums jau atrodo nedaug trūksta iki to susitarimo, galbūt mums pavyks to pasiekti. E, Toliau dėl daugiametės perspektyvos finansai buvo patvirtinti, tačiau nepriklausomai nuo to yra labai daug e, svarbių temų, kurios yra nebaigtos. Praėjusią savaitę per praėjusią ministrų taryba e, buvo galima konstatuoti, kad buvo pateikta daug pažangos ataskaitų, bet dėja tos pažangos nėra labai daug ir kalbant apie daugelį esminių, esminių temų, tokių kaip pavyzdžiui aviacijos paketas, geležinkelių paketas, ties šitais paketais mes labai intensyviai dirbome, taip pat kalbant apie kitas temas, kurios yra svarbios e, transportui Europui, mes turėtume vis tik tai dirbti šiek tiek greičiau E, ir nepaisant to, vis tik galiu pasakyti, kad e, už, tuos, už tokius dalykus taryba yra atsakinga e, visa, kaip kolektyvas, nes dažnai valstybės narės tarsi stabdo visą procesą e, ir dėl to yra labai gaila. E, Todėl mes norėtume vaidinti ir toliau savo vaidmenį, atlikti savo vaidmenį ir norėtume priminti valstybėms narėms, kad jos turi atlikti savo už, užduotis. E, norėčiau baigdamas padėkoti Jums, padėkoti savo frakcijos vardu, padėkoti už Jūsų nuveiktą darbą. Tikriausiai Jūs ir pats dabar supratote, ką reiškia būti pirmininku. E, mes tikimės, kad ir artimiausių metų mes su kita pirmininkaujančia valstybė galėsime konstruktyviai bendradarbiauti, kad, galėsim, kad galėtume pasiekti rezultatų dėl atvirų klausimų. Pone Maisner, dėkoju, pone ministrė, už jūsų baigiamąją kalbą tai, ką aš pasakysiu, matyt, daug nesiskirs nuo to, ką pasakė prieš mane kalbėję kolegos. Tikriausiai jūs pastebėjote, kad mes, parlamentarai, esame iš skirtingų valstybių narių, iš skirtingų vyriausybinių frakcijų ir nepaisant to mes vis tiek labai nekantriai vertiname savo vyriausybių darbas, darbą valstybėse narėse. Ir aišku, transporto sritis yra labai svarbi siekiant pabaigti vidaus rinką, todėl mes darome viską, kas, kas tik įmanoma, sistemą, kad pa, pa, pavyktų to pasiekti, nesvarbu, su kuria pirmininkaujančia valstybė e, bendradarbiaujame, bet aišku, pirmininkaujant tarybai yra tikriausiai labai sunku. E, dėrėtis ir, ir um, sutarti dėl visų interesų. Kadangi tai buvo pirmasis jūsų pirmininkavimas, tai buvo aišku didžiulis iššūkis jums, e, bet to e, reikia kalbėti apie visą eilę e, didžiulį kalną įvairių teisės aktų, nes kaip tik baigėsi parlamento ir komisijos kadencijai reikėjo pabaigti daug teisės aktų ir būtent tai kliuvo jums, e, nes e, tiesiog nebuvo galima toleruoti tokios situacijos, kad tie teisės aktai būtų e, tesiami, darbas tiesiais būtų e, tesiamas e, e, ilgiau. Ta norėjau pasakyti. Norėčiau pasakyti dar e, nuo savęs, kad aš, ne, man teko garbė dalyvauti nedaugelį trišalių dėrybų, nes aš e, e, nesu koordinatorė, tačiau e, kalbant e, apie e, tinkamuo važinėti keliais e, paketą, e, kelių techninės transporto kontrolių e, priežiūros, priežiūros galiu pasakyti, kad mes džiaugiamės, kad šioje srityje pavyko kažko pasiekti, mes norime harmonizacijos kelių transporto saugumo srityje. Kalbant apie e, vieningą Euro, bendrą Europos dangų iš tiesų e, yra sudėtinga, kad e, valstybės narės nesugeba įgyvendinti to, e, dėl ko jos tarsi bandė susitarti, dėl ko jos pasirašė, bet E, būtent kalbant apie bendrą Europos dangų, mes dažnai prarandame kantrybę, pra, e, pykstame ant tarybos, ant tam tikrų valstybių narių ir aišku, čia tada e, tas mūsų pyktis būna orientuotas būtent pirmininkaujančiai valstybei, nukreiptas į pirmininkaujančią valstybę. Kalbant apie transeuropinius transporto tinklus, tai yra taip pat svarbus dalykas. Aš nuo 2009 metų dirbu parlamente ir manau, kad nebuvo ne vieno kito teisės akto, dėl kurio taip vieningai sutartų visos frakcijos parlamente ir aišku, mums dar čia reikia lėšų, kad užpildytume atitinkamas spragas ir, ir reikia pasakyti, kad nepaisant to, kad ne visos lėšos buvo patvirtintos, vis tiek galima pasidžiaugti pažanga šioje srityje. E, kalbant apie jūros laivų E, įrangos direktyvą. Tai yra labai sudėtingas teisės aktas. Aš pati esu atsakinga už pranešimą šią temą ir e, galiu pasakyti, kad jūsų dėrybininkė mums labai padėjo, ji labai lankščiai su mumis bendravo, aš džiaugiausi bendradarbiavimu su jie ir e, galiu pasidžiaugti, kad buvo pasiekta pažangos dėl, dėl jūrų reglamento ir e, žinau, kad e, galbūt tarybai nepavyko pasiekti tokio susitarimo, kokio mes būtumėme tikėję, bet e, galbūt mes dar galėsime pabandyti pasiekti susitarimo e, europinio intereso labui. Ir galiausiai reikia kalbėti apie alternatyvaus kūro infrastruktūros direktyvą. E, dabar pradėtos dėrybos dėl šios direktyvos. E, buvo labai svarbu, kad kai kurie e, klausimai buvo išsiaiškinti jau anksčiau, iš anksto. Taigi man labai patiko bendradarbiavimas su jumis. Norėčiau padėkoti visai jūsų komandai. Aišku, šitas pirmininkavimas tikrai jums buvo sunkus, mes tą visi suprantame. Pone Sanalova. Ačiū, ponė pirmininkė. Ministrė kai Lietuva pristatė savo prioritetus transporto srityje, čia transporto komitete, Europos parlamentas buvo ką tik nubalsavęs dėl įgaliojimų daryboms. Dėl tinkamumo važinėti keliais ir patikrinimo keliuose. Nuo to laiko mes daug dirbame kad e, pirmininkaujant Lietuvai pasiektume kokį nors rezultatą. Surengėme techninių posėdžių ir galų gale galime patvirtinti labai sunku pasiektą kompromisą. Ir nors aš apgailestauju, kad taryba, pirmininkaujant Lietuvai, nebuvo šiek tiek ambicingesnė Nes mes manome, kad šis teisės aktas yra svarbus teisės aktas prisidedantis prie kelių saugumo Europoje. Na, aš tikiuosi, kad mes jau turime kompromisą ir dėl to džiaugiuosi. Taip pat esu šiek tiek nusivylusi ir dėl kitos srities susijusios su kelių e, transporto saugumu. Tai yra tam tikra disproporcija tarp to, ko mums pavyko pasiekti dėgiant e-call sistemą, kiek nuėjo parlamentas ir kiek nuėjo taryba. Nu, nes taryba dar tik tai nedrasiai pradeda dirbti su šiais pasiūlymais. Taigi perdodami pirmininkavimą savo kolegoms iš Graikijos, galbūt galėtumėte padėti mums pastumėti ir šį reikalą į priekį. Ir dabar ponas Kūn. Danke, Herr Vorsitzender. Dėkoju, ponė pirmininkė. Kalbant apie tai, ką pasiekė Lietuva transporto srityje, galiu vis tik jums pasakyti pagirimo žodžius. Jūs esate nedidelė šalis, jūsų dydis yra toks kaip mano regionas, Meklemburgas prie šakinę Pomeraniją. Ir mes žinome, dėl prie, ties kokiais sudėtingais dosie jūs E, dirbote. Taip pat e, reikia pasakyti, kad jūs visuomet e, gilinotės į detalės ir mes kalbėjome apie 80 puslapių dokumentą, kalbėjome apie minimaliausius standartus e, dėl e, įvairių transporto priemonių kontrolės, e, pradedant nuo motociklų, baigiant traktoriais, e, kalbant apie e, transporto priemonių patikimumą. Ir nors tas periodas tampa vis, e, pavyzdžiui, ilgesnis, iki 2015 metų jis prailgintas motociklams, tačiau vis tik kalbant apie e, šitą tinkamų važinėti keliais paketą, e, kaip jau paminėjo prieš mane kalbėjusi kolegė, yra labai svarbu, kad mes turėtume minimalius standartus Europoje, o dėl jų pavyko susitarti ir tas rezultatas yra matomas, tą reikia pabrėžti. Ir jeigu pavyks laikytis tų standartų e, tiek e, kontrolių metu, tiek, e, tiek automobilių dirbtuvėse, tai iš tiesų bus puikus dalykas. Reikia suvokti, kad pavyzdžiui e, Vokietija yra tranzitinė, didelė tranzitinė šalis. E, ir dar prieš keletą metų mes e, manėme, e, kad situacija bus kitokia, bet po to, kai ES pradėjo plėstis į e, rytus, situacija pasikeitė, todėl yra labai svarbu kasmet nuolat griežtai keliuose kontroliuoti krovininės transporto priemonės. Ir kadangi šitas teisės aktas yra susijęs su kiekvienu ES piliečiu, mes labai jautriai į jį žiūrime. Tai yra jautrus klausimas ir aišku turime tęsti savo darbą, bet galiu pasakyti, kad tai, ką jūs padarėte, ką jūs nuveikėte, tai tikrai daro įspūdį. Ačiū, ministrė, ar norėtumėte atsakyti? Thank you, Mr. President, dear members. Ačiū, ponė pirminkė, gerbimi parlamento nariai. Norėčiau Jums labai atvirai pasakyti, kad atvykdamas į šį komitetą posėdį, aš nesitikėjau, kad bus užkabintas medalis už nuopelnus. Priešingai, Jūs pasakėte tai, ko aš ir tikėjausi, kad darbas galėjo būti greitesnis, kad daugiau dosie galėjo būti aptarta ir pasiekti rezultatai. Bet turiu Jums atvirai pasakyti, kad jūsų mintis absoliučiai teisingos ir tai gairės man kaip ministrui e, dirbant ir toliau trijulėje kartu su Graikija ir panašiai. Bet teisybės dėlį irgi turėčiau štai ką pasakyti, kad tą, ką žadėjom, ką aš pristačiau prioritetus jūsų komitete, jeigu susumuotumėm rezultatus, mes tą pasiekime. Visada norisi daugiau. Visada ir tai yra teisingas noras, tai yra progreso variklis. Na, bet kitą kartą galimybių nėra pasiekti daugiau. O aš galvoju, kad linkėdamas sėkmės parlamentarams busimuosiuose rinkimuose, manau, kad jeigu būtumėt nudirbę visus darbus, arba mes būtumėm visi nudirbę visus darbus svarbius, tai kaip ir nebeaktualu būtų kandidatuoti į Europarlamentą. O dabar yra dar viena paskata tą dalyką padaryti ir ko aš linkiu labai didelės sėkmės. Tiesą sakant, e, sveikinu Jūs ir linkiu kuo geriausių švenčių, kalėdų ir ateinančių gerų naujų metų. Well, thank you very much, Minister. Can I also reciprocate by wishing you and your family? Dėkoju Ministrė, aš taip pat norėčiau ir jums palinkėti, jums ir jūsų šeimai linksmų kalėdų ir gerų laimingų naujų metų. Mm, dėkoju, kad atvykote pas mus šiandieną ir tikrai linkiu jums e, linksmų šventų kalėdų. Dėkui. That's my new, It's looks like my new tie. Yeah. Atrodo, gavau naują kaklaraštį. Okay, folks, just... Gerai, kolegos, dabar noriu Jums pasakyti, kad kitas posėdis. Taip, taip, greitai. Aš, kadangi šiandien yra tokia neįprasta diena, norėčiau padėkoti visiems e, šešėliniams pranešėjams, kurie prisidėjo prie to, kad būtų parengti e, puikūs balsavimo sąrašai, tiek sekretoriatas, tiek atinkami frakcijų darbuotojai tikrai turėjo daug padirbėti ir kadangi šiandien buvo tokia neįprasta diena, aš tiesiog norėjau visiems padėkoti. Labai ačiū. Manau, kad visiems e, parlamentarų e, padėjėjams, sekretoriatui, visiems, absoliučiai visiems, e, kas parūpina mums dokumentus, e, vertėjams. Žinau, kad jiems dažnai tenka versti labai sudėtingus techninius dalykus visiems padedant mums pavyko. Dabar e, pirmininkas gal mėgos savaitę. Vargu ar taip iš tikrųjų bus, e, bet e, mes turime pailsėti, grįšime sausio 9, 9 valandą. O dabar linkiu jums labai linksmų šventų kalėdų, naujų metų. Ir vertėjams pirmininkas taip pat siunčia geriausius linkėjimus ir jų šeimoms. Susitiksime kitais metais, dirbsime likusią mūsų kadencijos dalį ir dar norėčiau pasakyti tiems, kurie galbūt mus e, stebi e, per e, vidinę televiziją, norėčiau ir jiems palinkėti gerų švenčių. Žinau, kad e, kai kas tikrai žiūri geriausių jums visiems linkėjimai ir sustiksime kitais metais. Posėdis baigtas.